Good afternoon, ladies and gentlemen. Sveiki, ponios ir ponai. Prašyčiau jūsų susėsti. Labai triukšminga. Ir dar, kai pasakiau pastabą, dar pradėjote labiau triukšmauti. Vertė apgailestauja, kad e, nori, turi Jums priminti, kad šiandieną vertimo paslaugos bus baigtos teikti 6 valandą, taip kaip numatyta. 6.30, atsiprašome. Dabar pradėsime nuo balsavimo. Ponas Von e, yra čia. Tai jis yra parengęs pranešimą e, dėl ES anglaudos politikos poveikio Šiaurės Airijai. Ar norėtumėte ką nors pristatyti? Ne, e, aš tik e, trumpai pasakysiu, kad esu dėkingas sekretoriatui ir visiems šešėliniams pranešėjams. Labai malonu buvo dalyvauti diskusijose ir sulaukti paramos. Be to norėčiau padėkoti faktų nustatymo misijos dalyviams, dėl kurių pavyko parengti gerą ataskaitą pagal DFP ir kitas programas, taikos programą plus ir taip toliau e, yra e, labai svarbu numatyti tam tikras mums e, tinkamas nuostatas, mums tai labai naudinga ir labai svarbu iš parlamento pasiūsti žinę, kad mūsų nuomonė ta taikos programa turėtų ir toliau būti tęsiama ir po 2019 metų, tad tikiuosi, kad vienbalsiai visi balsuosime, kad šis komitetas ir parlamentas galėtų pasiūsti tokią stiprią žinę ir komisijai, ir tarybai. Ačiū. Dabar balsuosime. Pradėsime nuo pirmojo pakeitimo, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Norite pasitikrinti? Gerai, e, patikrinkime dėl e, pirmojo pakeitimo, balsuojame elektroniniu būdu, prašome balsuoti. First of all, And the vote is closed. Balsuoti baigiame. Atmesta. Gerai, eikime toliau. Antrasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Trečiasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Kont C, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Devintasis pakeitimas. Kas už? Prieš, susilaikę, atmesta. Pirmasis kompromisas. Kas už? Prieš, susilaikę, priimta. Kont vienas. Kas už? Prieš, susilaikę, priimta. Antrasis kompromisas. Kas už? Prieš, susilaikę, priimta. Penkioliktasis pakeitimas. Kas su žodiniu pakeitimu? Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Ne. Balsuojame dėl 15 pakeitimo su žodiniu pakeitimu, kas už prieš susilaikę priimta. Trečiasis kompromisas, kas už prieš susilaikę priimta. 21 pakeitimas, kas už prieš susilaikę priimta. 22 pakeitimas, kas už prieš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 dėl viso pranešimo. Prašome balsuoti. The vote is closed. Balsuoti baigiame. Pranešimui pritarta. Sveikiname poną Von. The next, the next uh, uh, report we have to vote. This is... Tas pranešimas, dėl kurio turime balsuoti, tai pono Paskal Arimon pranešimas Graikijai skirtos specialios priemonės. Pone Arimon, ar norėtumėte ką nors e, pasakyti, prašom. Ačiū pirminkė. Sakyčiau, kad Šis e, pranešimas yra geriausias Europos solidarumo liudijimas. Solidarumas tikrai įmanomas. Solidarumas e, siekiant užtikrinti sanglaudos politikos pridėtinę vertę. Manau, kad labai aiškiai pavyko parodyti, jog e, puikiai dirbame tarp, pagal partijos skriptis. Norėčiau padėkoti visiems, visiems kolegoms ir mano darbuotojams. Ačiū. Dėkuoju. Dabar pradedame balsuoti. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktasis pakeitimas, ne, atsiprašau, pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Ne. Balsuojame su žodiniu pakeitimu. Šeštasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Dešimtasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimta. Vienuoliktasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimta. Trečiasis kompromisas kas už, prieš, susilaikę, priimta. Šešioliktasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimta. Septynioliktasis pakeitimas toks pat Tad e, dabar periname prie 18 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 19 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 20 pakeitimas, kas už. Norite pasitikrinti dėl 19. Gerai, elektroniniu būdu dėl 19 pakeitimo pradedame balsuoti. Devotis. Balsuoti baigiame. Atmesta. Akivaizdžiai. 20 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Šeštasis kompromisas kas už, prieš, susilaikę, priimta. Septintasis kompromisas kas už, prieš, susilaikę, priimta. Aštu, aštuntasis kompromisas kas už, prieš, susilaikę, priimta. Devintasis kompromisas kas už, prieš, susilaikę, priimta. Dešimtasis kompromisas kas už, prieš, susilaikę, priimta. Vienuoliktasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. 48 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 12 kompromisas. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. 13 kompromisas. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. 55 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimta. 56 pakeitimas kas už, ne, ne jis atkrenta, nes 55 pritartai, 14 kompromisas kas už, prieš, susilaikę, priimta. Ir dabar balsuojame dėl viso pranešimo, prašome balsuoti. Balsuoti baigiame. Pranešimui pritarta. Sveikiname poną Arimont. Dėkuoju. Dabar jau balsavimą baigiame. Ir dabar tęsiame darbą. Pasikeisime nuomonėmis. Iš pradžių prašėme, kad būtų surinktas klausimas, bet e, kai pamatėme dalyvių sąrašą, Panašu, kad e, ir tai bus e, beveik kaip klausimas. Taigi šiandien surenksime keitimąsi nuomonėmis, to prašė pranešėjas ir e, dauguma regi komiteto narių. Pasikeisime nuomonėmis dėl vieno teisėkuros pasiūlymo, dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas bendrųjų nuostatų reglamentas dėl veiklos e, lėšų rezervo. Čia pavadinimas itin ilgas, e, tad jį supaprastinau. Taigi e, šiuo pasiūlymu siekiama iš dalies pakeisti bendrųjų nuostatų reglamentą iš esmės tam, kad būtų galima naudoti veiklos lėšų rezervą struktūrinėms reformoms, o ne e, konkretiems prioritetams, kurie yra nustatyti partnerystės susidarimuose. Visų pirma, pasiūlymų įterpiami 22.1a e, straipsnis, 28 straipsnio 8 dalis ir 23a straipsnis į bendrųjų nuostatų reglamentą ir e, jais nustatomi principai ir procedūros, kaip sanklaudos politikos pinigus galima panaudoti struktūrinėms reformoms. Šiais pakeitimais e, PNR nuostatos e, iš dalies e, keičiamos, keičiant šio reglamento tikslą apibrieštis ir ataskaitų teikimo prievolės. Dabar suteiksime žodį įvairiems prelegentams, kad būtų galima iš visų pusių apžvelgti šį pasiūlymą ir jį aptarti. Yra numatyta ir atskira darbo tvarkė šiam pasikeitimui nuomonėmis. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Fanbreska. Labai ilgai jūsų nesame matę, taigi ponia Fanbreska, prašom, galite pristatyti šį pasiūlymą komisijai. Ačiū pirminkė, dėkuoju už kvietimą ir už progą vėl pristatyti šį pasiūlymą. Kalbėsiu tikrai trumpiau nei e, ryte Taip pat e, labai džiaugiuosi, kad e, Marima Kafė e, yra kartu su manimi. Ji yra iš struktūrinės paramos skyriaus ir ji galės papasakoti šiek tiek daugiau apie struktūrinių reformų aspektą, kuris taip pat aktuolus šiam pasiūlymui. E, kaip ir ryte, aš esu parengęs kelias skaidres, e, bet labai trumpai tik pristatysiu kelis punktus, kurie čia yra išdėstyti. Pirmiausia, kodėl buvo teikiamas e, šis pasiūlymas. Mums struktūrinės reformos ir investicijos yra dvi tos pačios planetos, to paties medalio pusės. Kodėl? Ką aš turiu omenyje? Pavyzdžiui, jeigu pagalvotume apie MVI ir e, jiems, joms kilančius sunkumus e, gauti finansavimą e, gana sudėtingomis verslo aplinkos sąlygomis arba joms kyla sunkumų laukiant teismo sprendimų ar laukiant, kol bus išduoti statybos leidimai. Labai tikėtina, kad joms gaunant es investicijas, jų sėkmės lygis uh, Um, bus daug didesnis. Negavus investicijų bus gerokai mažesnis tas sėkmės uh, lygis, jo tikimybė. Todėl nusprendėme uh, pateikti būtent šį uh, konkretų pasiūlymą, kad būtų galima numatyti teigiamą skatinamųjų priemonių mechanizmą ir sudaryti galimybę naudoti tam tikrus struktūrinius fondus struktūrinėms reformams atlikti. Čia viršuje matote, kad visų pirma tai yra galimybė valstybėms narėms, tai nėra prievolė, niekas neprivalo naudotis šiuo mechanizmu, valstybės narės gali iš dalies savo rezervą panaudoti tam, kad paremtų struktūrinės reformas. Antrasis aspektas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, yra šios skaidrės pabaigoje nekyla jokių klausimų dėl sanglaudos politikos orientavimosi į veiklos rezultatus. E, tai nekvestionuojama. Ir, ir toliau programų prioritetai ir tikslai e, bus siekiami ir jie ir toliau galios ir niekas jų nekvestionuoja. Kaip e, veiks šį priemonę? Pagal mūsų pasiūlymą, jeigu valstybė narė nori pasinaudoti šią priemonę per greitai Čia rodau skaidrės. Taip, ji turi pateikti pasiūlymą komisijai, kad e, dalis jos veiklos lėšų rezervo arba visas tas rezervas būtų perskirstyta reformų įsipareigojimams ir e, turi būti nurodytos priemonės, kurias norima įgyvendinti, e, tarpiniai e, tikslai ir siektinos reikšmės, taip pat nu, turi būti nurodytas tvarkaraštis. Dėl tvarkaraščio labai svarbu pabrėžti, kad kalbame ne apie neilgesnį nei trejų metų laikotarpį. Kodėl? Todėl, kad tai bandomieji projektai ir mes nenorime per, visko, per daug visko apsunkinti ir um, labai ilgai siekti dalykų, kuriuos galima pasiekti per trumpesnį laikotarpį. Taigi norime pasimokyti um, um, iš ankstesnės patirties susijusios su uh, tomis priemonėmis, kurias komisija buvo pasiūliusi laikotarpį iki 2020 metų. Jeigu valstybė narė pasinaudoja tą galimybę, komisijos prašoma įvertinti valstybės narės reformos pasiūlymą ir tai vyksta surengiant dialogą su valstybė nare, pasirašomas oficialus susitarimas ir priimamas komisijos įgyvendimo sprendimas, e, kuriame nustatomi reformų įsipareigojimai ir suma, kurią reikia išmokėti, kai tie įsipareigojimai bus visiškai vykdyti. Taip pat, žinoma, vykdoma stebėsena pagal Europos semestro procesą, vadinasi, valstybė narė mums teikia ataskaitas e, pagal savo nacionalinę reformų programą pageidautina apie padarytą pažangą, pasiektus tarpinius tikslus, siektinas reikšmes, kad e, valstybė narė galėtų e, ir savo šalies ataskaitoje paskui panaudoti tuos duomenis apie pažangą. E, kaip sakiau, čia tikrai paliekama gana didelė veiksmų laisvė valstybėms narėms. Norėčiau tik pabrėžti, kad Žinoma, valstybė narė dėl daugelių dalykų sprendžia. Pinigus reikės išimti iš programos ir tai reiškia, kad tie regionai, kurie atsako už tą programą, plus socialiniai, ekonominiai partneriai, kurie yra stebėsinos komitetų nariai, e, turi duoti savo patvirtinimą prieš imantis tokių veiksmų. Taigi visi partneriai įvairiais ligmenimis dalyvaus ir turės e, pritarti e, tokiam lėšų perleidimui iš sanglaudos programos e, struktūrinėms reformoms. Taigi tie, kas atsako už reformas, už programas, tai yra e, tarsi paskutinį žodį. Ar tai galima padaryti ar ne. Bet to čia svarbi paskutinė įtrauka šioje skaidrėje, kad bus taikomas tiesioginio valdymo principas. Kodėl? Todėl, kad antraip viskas būtų pergriausdiška, jeigu reikėtų taikyti visą bendrųjų nuostatų reglamentą ir spręsti, ar tas straipsnis taikomas, ar anas netaikomas, tai būtų gana sudėtinga. Būtų sunku rasti tinkamą e, praktišką sprendimą tokiems e, bandomiesiams projektams gyventinti. Taip pat apie pačias reformas Mary, manau, daugiau papasakos. Labai svarbu, kad jos būtų aktualios visai Europos Sąjungai, kad jos turėtų prasmės. Žinoma, kalbame apie reformas, kurios yra nustatytos Europos semestro kontekste. Dar kartą pasakysiu, kadangi tai yra finansinė paskata, nėra jokios kainos už tai. E, nereikia jokių teikti prašymų susijusių su sąnaudų atlyginimu. E, nėra numatyta jokios kainos už tos paskatos gavimą. Tai skatinamoji priemonė ir bus viena išmoka, jeigu yra įvykdytos visos numatytos sąlygos. Tada Na, žinoma, viskas vyks e, pagal mūsų pasiūlymą e, per kitą Europos semestro laikotarpį. Pagidautina valstybės narės mums e, praneš pagal nacionalinės reformų programas 2018 metais apie savo ketinimus e, naudotis šią priemonę ar ją nesinaudoti, nes šis procesas turi vykti kartu su programų keitimo procedūra, kad būtų galima iš programos išimti lėšas ir jas skirti reformų įsipareigojimams. Yra numatytas tam tikras tvarkaraštis, grafikas, kaip galima pasinaudoti veiklos lėšų rezervu ir tai turėtų būti apspręsta e, rudenį e, kitais metais, nes e, kai veiklos lėšų rezervas jau paskirstytas, gali būti sudėtinga iš jo ką nors išimti ir skirti reformų įsipareigojimams. Taigi yra numatomi terminai, iki kada galima numatyti tokį pervedimą. Kai dėl visko e, susitarta, vėlgi, kad viskas būtų paprasta, negrįžtama prie anksčiau priimtų sprendimų, negalima keisti siektinų reikšmių, sumų. E, taigi e, tai reiškia, kad tikslai turi būti plataus užmojo, bet kartu realistiški, kad juos būtų įmanoma įgyvendinti. Žinoma, tikimės, kad tokiamis aplinkybėmis bus atsižvelgta ir visus įmanomus išorės veiksnius. Dar e, kelios pabaigai e, pastabos. E, kalbant apie mokėjimo sąlygas, mes nekalbame apie sąnaudų atlyginimą, netgi netiesioginių sąnaudų, nėra jokių tinkamumo finansuoti taisyklių, nes Mm, nebus e, e, jokio sanaudų e, kompensavimo, todėl nebus ir bendro finansavimo, iš ankstinio finansavimo, taip pat nebus mokėjimas ir iš dalies atlikus darbus. Tai bandomasis projektas, tad norime, kad viskas būtų paprasta, vienas tikslas, kai jis pasiekiamas, gaunate visą sumą. Ir mm, žinoma, dėl to nereikia jokių ekspost kontrolės priemonių numatyti ir vienintelis patikrinimas, kuris bus atliekamas, e, ar įvykdytos e, sąlygos, ar įgyventinti reformų įsipareigojimai ir viskas. Na ir žinoma, tai reiškia, dabar jau čia paskutinis e, aspektas, kad taikomas požiūris taip arba ne ir galutinį sprendimą priima e, komisija, ar tas įsipareigojimas yra įvykdytas. E, bet, žinoma, yra numatyta procedūra, pagal kurią galima pareikšti prieštaravimus. Valstybė narė gali pateikti savo argumentus, kodėl jeigu komisija, tarkim, priima sprendimą, kad įsipareigojimas neįvykdytas, e, valstybė narė gali paaiškinti, kodėl jos nuomonė jis įvykdytas. Kas e, būtų tuo atveju, jeigu įsipareigojimas nebūtų įvykdytas? Čia viskas e, aišku, kadangi nebeįmanoma gražinti pinigų į programą, e, būtų jau per vėlų tai padaryti. Tie pinigai būtų tiesiog atrišti nuo to įsipareigojimo. Ačiū. Labai dėkoju, tai buvo Europos komisijos pristatymas ir dabar suteiksiu žodį poniai Stislava Jordanova, kuri yra sekretorija ir atsakinga už teritorinę sanglaudą ir magraregioninės e, strategijas. Ir e, jie yra iš Bulgarijos laik, nuolatinės e, atstovybės ir pristatys tarybos deklaraciją. Pirmą, pirmininkaujančios Bulgarijos deklaraciją. Dėkoju labai ir dėkoju už tai, kad pristatė, e, pakvietėte į šiandienos posėdį tarybą. Trumpai norėčiau pateikti pristatymą apie padarytą pažangą kurią atliko ES e, tarybos darbo grupė. E, taryba labai gerai supranta, kokią politinę svarbą turi valstybėms narėms ir kaip jautros yra tos struktūrinės reformos e, valstybėse narėse, e, sudarant veiklos, nacionalinį veiklos rezervą. Ir e, tai yra susiję su socialinėmis sanglaudos ir teritorinėmis gairėmis valstybių narių pirmoji reakcija po to, kai e, dokumentas buvo pateiktas, e, buvo e, labai intensyvi, buvo labai daug klausimų komisijai ir 19 ir 20 kovo ir vasario 24 buvo organizuotos diskusijos. Po diskusijos darbo grupėje matome, kad dauguma valstybių narių dėl pasiūlymo nusiteikusios neigiamai. E, dėl kelių dalykų, dėl tvarkaraščio, e, dėl skaidrumo, darybų skaidrumo su komisija ir biudžeto ir taip pat reformos įsipareigojimo. Atsižvelgiant į delegacijų išreikštus susirūpinimus, buvo nuspręsta kol kas teisės akto, aktą sustabdyti ir suteikti galimybę valstybėms narėms atsižvelgti į pasiūlymą, sprendžiant dėl ateities DFP ir sanglaudos politikos. Yra tikėtina, kad pirmaujant, e, kad e, kad pirmų metų, pirmo meto pusmetį buvo tikėtina sulaukti daug diskusijų e, apie šį dokumentą. Labai ačiū. Labai ačiū. Dabar išklausysime kitų pozicijų ponas Marian Makati, kuris yra e, struktūrinės reformos paramos tarnybos e, skyriaus direktorius pristatys savo poziciją dėl struktūrinės reformos e, paramos programos. Ir noriu suteikti ponę, ponę Mary Makatį žodį jums. Norėčiau įsijungti savo pranešimą. Okay, um, so I, I have a presentation which has quite a lot of... Labai ačiū. E, čia skaidrių turiu labai daug, visų tikrai neperžiūrėsiu. Norėčiau susitelkti tik į kelias skaidrės ir išsakyti kelis punktus. Aš e, pirmiausia kalbėsiu apie struktūrinės reformos e, paramos tarnybos vaidmenį ir pačią programą ir po to atsakysiu į klausimus, kuo skiriasi programa ir reformos įgyvendinimo priemonė. Ir e, tai yra bandomasis etapas. Kilo techninių nesklandumų. Okay. Great. Thank you very much. So, um, I will skip already. Aš norėčiau pereiti iš karto prie kitos skaidės, tai yra struktūrinės e, reformos paramos programos biudžetą. Mes nu, su ta programa dirbame nuo 2015 metų ir yra E, nuspręsta padaryti institucijų struktūrinę reformą. Ties to dirbome 2015 metais, o 2016 metais mes gavome 3 milijonus pasirengamiesiems veiksmams. Tai buvo tik pasirengimui skirta e, suma. E, po to mes gavo, gavome 2017-2020 metais apie virš 100 milijonų lėšų. Ir tai yra lėšos pagal vienas B biudžeto e, eilutę. O antroji eilutė yra skirta ERD fondui. Ir dabar mes turime E, visas lėšas ir esame skyrę 2017-2018 metams tam tikras lėšas, o 2019 metais pradėsime dėkti programą. E, norėčiau pristatyti Jums, ką mes pasiekėme per tą laiką. E, būtent taip mes išleidome savo lėšas 18 ir 17 metais. 17 metais mes jas panaudojame 16 valstybių narių buvo labai daug mm, prašymų, 159 e, papildomi prašymai buvo pateikti 83 milijonam ir mes prieėmėme e, pusę tų mm, prašymų ir mes 18 e, metais turėjome 30,5 milijonų biudžetą iš 24 valstybių narių ir turėjome 44 prašymus už 152 milijonus ir mes atrinkome 146 prašymus. Taigi abiem mūsų programos metais buvo daugiau um, paraiškų, nei kad mes galėjome skirti lėšų. Ir e, todėl mes e, pakoregavome savo struktūrinės reformos formos programą. Mes atsižvelgėme atsižvelgėme į labai daug skirtingų prašymų. Pagal 2017-2018 metų e, biudžetą ir šioje grafike matote, kaip yra pasiskirsta valstybių narių prašymai. Ir taip pat galite matyti, kaip tie prašymai pasiskirsta tarp skirtingų politikos sričių. Dauguma prašymų yra susiję su augimu ir verslo aplinkos gerinimu. Štai mes paskirstėme atrinktus e, programos prašymus. E, 56 susijęs su ekonominė, prisideda prie ekonominės valdysenos gerimo, 28 prie e, sąjungos prioritetų, 9 procentai e, valstybių narių nuosavos iniciatyvos, 7 procentai ES teisė ir 3 e, ekonominės korekcijos programos. Taigi, dabar iš karto pereinu prie kito punkto. apie kurį manęs prašė pakalbėti. E, programa, e, kuo, kuo šita programa skiriasi nuo reformos įgyvenimo priemonės. Daug kas prašė manęs e, papasakoti, ką, ką mes darome. Pirmiausia, tai yra struktūrinės reformos paramos programa, kuri pagal 2004 įeina 2014-2020 metų e, DFP ir suteikia valstybėms narėms techninę pagalbą. Tai absoliučiai savanoriškas dalykas. Ir valstybės narės nėra priverstos kreiptis dėl techninės paramos. Tai yra visiškai savanoriškas e, dalykas. Vis šios programos dalis bus tęsiama po 2020 metų kaip techninės paramos priemonė. E, minėta e, struktūrinės reformos paramos programa, arba angliškai SRSP, e, bus atspindėta ir per kitą DFP laikotarpį. Dabar kalbant apie reformos įgyvendinimo priemonę. Dar viena priemonė e, reformos paramos programoje yra reformos įgyvendinimo priemonė. Yra trečia, trečia priemonė - konvergencinė priemonė. Tai yra ne eurozonos valstybėms narėms, e, skirta ne eurozonos valstybėms narėms prisijungti prie eurozonos. Ir dabar buvo įgyvendintas baudomasis etapas ir e, jis E, jo metu e, jis, e, ta programa buvo paaiškinta kaip priedas prie bendruoju nuostatų reglamento. Kokia yra reformos įgyvenimo priemonės bandomojo etapo esmė? Per bandomąją etapą stengiamasi surinkti patirties ir siekiama uh, sukurti finansinės paskatas, tad neketinama padengti reformų kaštų. Tai yra paskata valstybėms narėms pirmiausia at, e, užsimti reformą ir siūloma tęsti e, šią, šį etapą po 2020 metų. Jeigu e, BNR e, pakeitimas bus patobulintas, tai tada 2019 metais prasidės bandomasis etapas ir 2020 metais galima bus pateikti naudingos informacijos apie reformų gyvendinimo priemonės ateitį. Ir atsižvelgiant į tai, apie kokią reformą mes kalbame, turiu pasakyti, kad tai yra reformos, kurias mes jau esame minėję, kurios nurodytos e, šal, šalims pritaikytose rekomendacijose pagal Europos semestrą ir nurodytos lydimuosiuose e, dokumentuose. Taigi, be šaliai pritaikytų rekomendacijų yra keliami įvairūs iššūkiai šalių, šalių pritaikytose rekomendacijose. Ir tai yra pagrindas, kurio remiantis pateiktas reformos pasiūlymas. Tai apima labai daug sričių. Pateiksiu pavyzdį. Vienas iš pavyzdžių tai yra valstybės narės e, turės įdėkti garantuotų minimalių pajamų schemą. Ir Remiantis tuo, e, jos galės e, sukurti e, tą minėtą schemą ir pateiks pasiūlymą dėl jos įgyvendinimo. Tai apima pirmiausia šios schemos kūrimo etapas, tada jos bandomasis laikotarpis ir tada šios schemos pritaikymas visose ekonomikos rytise. Tai konkretus pavyzdys tačiau galiu tokių pavyzdžių pateikti labai daug, kur gali būti siūloma daryti reformą. Ir tos reformos gali apimti daug sričių. Ši e, reforma minėta yra socialinėje srityje. Ir galime pateikti pavyzdžių iš sveikatos apsaugos sektoriaus ir kai kuriuose valstybėse narėse yra e, daroma funkcinė e, ligoninių reorganizacija taip pat yra tokiu atveju, kai valstybės narės skatina pokyčius kitose srityse, kaip pavyzdžiui valstybės tarnybos reorganizacija ir tai gali būti labai e, dideli, e, dideli projektai valstybėse narėse. Taigi E, galima pasiūlyti daug įvairiausių sričių. Kas labai svarbu šiuose pasiūlymuose, tai e, mes e, tai, ką mes išmokome iš struktūrinės reformos programų įgyvendinimo. Dialogas vyksta tarp valstybių narių ir komisijos ir mes vykdydami techninę teikdami techninę paramą, mes e, prieš pateikdami pasiūlymą dėl paramos pirmiausia vykdome dialogą. Ir tą patį reiktų pasakyti apie reformų e, įsipareigojimų pristatymą. Valstybės narės turėtų um, organizuoti detalę diskusiją apie e, įsipareigojimus. Ir po to yra parengamas rezultatas, o po to yra pateikiamas pasiūlymas. Taigi tas detalės galima suderinti dar prieš oficialiai pateikiant patį pasiūlymą. Aš nenorėčiau e, daugiau užimti jūsų laiko ir aš mielai atsakysiu į visus galimus jūsų klausimus dėl galimų reformų, jeigu tokių turite. Ačiū. Dėkuoju. E, man tai primena diskusijas dėl struktūrinių e, e, fondų reformos. Dabar klausimas yra veiklos e, rezultatų rezervas ir struktūrinių, struktūriniai fondai. Mes palaikome programą šios ryties. Dabar aš suteikiu žodį ponui Spyrus Spiridon, kuris e, yra Koter e, komiteto pirmasis vicepirmininkas regionų komitete. Jis pristatys regionų komiteto e, poziciją dėl paramos struktūrinio fondo reformai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš e, kalbu e, e, regionų komiteto vardu ir pakomentuosiu tuos aspektus, kurie susiję su veiklos rezultatų rezervu ir su struktūriniu fondu reforma. Aš norėčiau perduoti pono Peter Oswald ir mūsų nesenai paskirtų e, pranešėjų šito klausimu e, vardu, ponios Schneider e, vardu, pasveikinti Jūs. Komisija pernai pateikė pasiūlymą ir regionų komitetas 18 metų pirmosios sesijos metu nusprendė pateikti savo nuomonę Tad e, vasario mėnesį plenarinėme posėdėje jau buvo priimta pas mus e, rezoliucija dėl e, struktūrinių fondų ir struktūrinių reformų tiksliau dėl veiklos rezultatų fondo ir jo poveikio struktūrinėms reformams valstybėse narise. Pabandysiu išdėstyti mūsų poziciją kaip galima glaučiau. Jau seniai mūsų komitetas yra pareiškęs nuomonę, jog vietinės valdžios institucijos neturi uh, nukentėti dėl to, kad valstybės narės nesilaiko savo įsipareigojimo, pavyzdžiui, e, dėl um, įsis, valstybės įsiskolinimo. Mes uh, taip pat manome, kad uh, sanglaudos politika yra numatyta ES sutartyse ir jinai turi būti vykdoma laikotarpiui po 20 metų. Mūsų nuomonė, norint įtvirtinti struktūrinės, e, norint įtvirtinti sanglos politikos e, dimenciją, tuo laikotarpiu turi būti iš naujo permastytas būdas, kaip tai padaryti. Ekonominė ir socialinė įvairių regionų e, politika turi siekti mažinti skirtumus e, tarp e, regionų, taip pat turi būti vykdomos struktūrinės reformos, politinės sanglaudos tikslas yra ne tiek palaikyti struktūrinės reformas, kiek mažinti skirtumus tarp įvairių regionų ir e, padėti labiausiai atsilikusiems regionams pasivyti e, toliau į priekį pasistumėjusius regionus, labiau išsivyščiusius regionus. Dabar mes matome, kad yra pažeidžiami kofinansavimo principai ir pasidaryto valdymo principai. Mums tai yra esminios, esminės svarbos e, klausimai. Tai taip pat susijęs su struktūrinėmis reformomis e, Europos Sąjungos lygmenių. Turi būti siekiama optimizuoti procesus šiuose srityje. Tam reikia, kad būtų sinergija tarp vyriausybių veiksmų, tačiau komisijos pasiūlyme to nėra. Kita vertus, mes matome, kad yra prieštaravimas tarp investicijų ir uh, struktūrinių reformų įgyvendinimo ir teminės koncentracijos. Kita vertus, mes e, abejojame dėl pasirinkto laiko šitai reformai. nes e, ruošiamasi taikyti naujas priemonės, kurios nėra iki galo parengtos ir dar nėra naujosios DFP. Tad mums reikia daugiau informacijos apie būsimą daugiametę finansinę e, programą. Bet vis dėlto mes turime ir kitų išlygų dėl komisijos pasiūlymo. Mes manome, kad veiklos rezultatų rezervas turi būti skirtas e, akcentuoti prioritetams, spręsti prioritetiniams dalykams, tuo tarpu dažnai konstatuojame, kad e, šis procesas e, gali vykti taip, kad daugiau investicijų bus išsivyščiusiuose regionuose, taip pat iškyla e, tam tikro teisinio neužtikrintumo ir e, gali būti vėluojama. Naujoji DFP jau yra e, jos pasiūlymas jau pateiktas. Struktūrinių struktūrinių fondų e, numatomas e, finansavimas nėra siejamas su sanglaudos e, politika. Ir kadangi tai šie dalykai nesijėjami, tuo būdu mes matome, kad valstybės narės praranda techninę pagalbą FEDER lygmenių ir e, toks precedentas mums kelia nerima ir savo rezoliucijoje mes siūlome atmesti komisijos e, pasiūlymą ir mes netgi esame pasiruošę kreiptis į Teisingumo teismą, kad šis teisės aktas e, būtų panaikintas, jeigu jis būtų priimtas. Ir čia mes ėmėmės proporcingumo ir subsidiarumo sumetimais. Mes e, taip pat e, esame pasirengę diskutuoti šitais klausimais e, Europos semestro kontekste. Mes matome, kad uh, E, būtina turėti išsame strategiją apimančią mūsų ekonominį ir socialinį vystimąsi. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė Stiridon. Tai e, buvo regionų komiteto pozicija. Na, o dabar, e, kadangi mūsų nariai būtinai norėjo, mes pasikvietėme e, audito rūmų atstovus į šį posėdį. Sveikiname poną Gerhard Ross E, pirmosios kolegijos vadovą ir pana Brokop, kuris yra e, pagrindinis vadovas. Dėkuoju, pane pirmininkė, dėkuoju už galimybę pasidaryti su jumis mūsų poziciją dėl veiklos rezultatų rezervo. E, kalba sukasi apie e, lėšų perkelimą. E, tad kol kas mes galime tik tai pateikti bendrų komentarų šitais klausimais. Audito rūmai pastaruoju metu yra komentavęs šitos dalykus, yra pateikta teisės tarnybos e, nuomonė. Taip pat tai atsispindi 13-14 e, metų e, metinėje ataskaitoje ir paskui buvo parengta speciali ataskaita dėl ex ante sąlygų 17 metais. Tad dabar aš greitai peržvelgsiu pagrindinės e, išvadas. 11 metų 7 nuomonėje mes sakome, jog e, sanglaudos e, politika nėra pakankamai orientuota į veiklos rezultatus ir kad e, veiklos rezultatų rezervas gali būti toks dalykas, kuris padėtų išspręsti tą problemą, tačiau e, kita e, vertus pagrindiniai rizikos faktoriai tuomet būtų susijęs su finansiniais e, aspektais ir mes šitos aspektus nagrinėjame savo nuomonėje. Kita vertus mes Manome, kad būtina tinkamai apibriežti tikslus, jie turi būti pakankamai ambicingi, tačiau ir pakankamai e, realistiniai. Ir galiausiai e, paskirimai į veiklos rezultatų rezervą turi e, vykti tinkamai įgyvendinant veiksmų programas tiek e, prieš tai būsiu laikotarpiu, tiek 14-20 metų laikotarpiu. Mes e, taip pat e, manome, kad veiklos rezultatų rezervo įgyvendinimas nebus, e, ko gero, realiai labai žymus. Ir finansinių rodiklių įtraukimas yra susijęs daugiau su pasisavinimu negu su e, veiklos rezultatais. Valstybės narės E, e, praeitie turėdavo teikti inf būtiną informaciją apie įgyvendinimą ir e, tikslus, tačiau mes matome tam tikrą riziką aptariamų laikotarpių. 17 metais mes parengėme ataskaitą dėl sąlygų ir kalbant apie veiklos rezultatų rezervą mes čia minime 20 milijardų eurų sumą, tai yra pakankamai didelė suma. Mūsų išvada yra panaši į anksčiau išsakytą. Mūsų išvada mes manome, kad e, būtina šį e, rezervą labiau sieti su e, realiais veiklos rezultatais. Mes manome, kad E, tuo turi būti siekiama užtikrinti finansavimą patiems veiksmingiausiams projektams. Kalbant apie rodiklius, kurie susiję su logistika, su a, e, veiksmų a, e, logika, taip pat a, valstybių narių apibrieštais tikslais. Šitie rodikliai rodo tam tikrą pažangą palyginus su praeitų laikotarpiu, tačiau e, yra ir spragų, tai yra nepakankamas ėjimas su veiklos e, rezultatais. Trešdalis, trešdalis e, tų rodiklių kaip tik tai nėra susijęs su veiklos rezultatais, tad čia reikia pakarguoti e, kai kuriuos dalykus. Ir kadangi valstybėms narėms šito rezervo platmėje yra numatyti atitinkami paketai, tai e, nebūtinai kiekvienu atveju pasireiškia tuo, kad pasirenkamos geriausios programos ir tokių problemų jau iškildavo ir praeitie. Mes e, taip pat e, analizavome ir kitus rodiklius. 46, 46 procentais atvejų ne, nėra aišku, ar tie rodikliai yra veiksmingi, ar jie padeda pasiekti konkrečių rezultatų. Uh, tais atvejais, kuomet tikslai nepasiekiami arba veiklos rezultatai yra nepakankami, yra sunku imtis kokiu nors priemonių ir mes siūlome, kad laikotarpį po 20 metų komisija turi įsteigti um, veiklos rezultatų rezervą siekiant rezultatų optimizavimo. Galų gale šis e, aspektas buvo išbrauktas ir e, nepata, nepateko į pasiūlymą tekstą naujam laikotarpiui ir, aišku, gaila, kad taip yra. Kalbant apie pasiūlymą dėl, dėl paramos struktūrinėms reformams, mes jau paskelbėme 17 metais dokumentą dėl e, finansinio reglamento peržiūros ir ten mes akcentuojame sąlygų laikomasi ir e, laikymasi ir e, veiklos e, rezultatus. Aišku, tai reiškia, kad turi būti siekiama veiksmingai, veiksmingo įgyvendinimo. Ir e, aišku, kyla klausimas, ar tos lėšos, kurios e, buvo perkeltos iš rezervo kitoms priemonėms, ar jos padeda siekti politinių tikslų ir ar tai prisideda prie šitos reformos rezultatų veiksmingo įvertinimo. Nes kas turi vertinti tai ir kaip tai turi būti daroma. Tai yra, kas turi atlikti tą struktūrinių reformų proceso auditą kadangi laikotarpis yra trys metai, tai irgi gali būti susijęs su tam tikrais e, apribojimais. Dėkuoju. Tad e, išklausėme ne vieną pranešimą, išklausėme įvairias pozicijas, o dabar pradedame savo diskusiją, pradėsime nuo pranešėjų, ponia Kreu, pirmiausiai. Die, die Hälfte des Hearings. Ačiū. pusė klausimų buvo susijęs su dalykais, e, kurie mums net nerūpė. O šiandien e, turėjome aptarti tik tai e, bendrųjų nuostatų reglamento pakeitimus, kalbant apie veiklos lėšų rezervą. Neturėtume kalbėti apie kitus aspektus, neturėtume kalbėti apie tai, apskritai ar pritarėme veiklos lėšų rezervams. Tai yra skirtingi dalykai. Čia tiesiog yra pasiūlymas, kurį pristatė ponas Fambresko. Žinome komisijos poziciją, žinome ir tarybos poziciją, mūsų poziciją taip pat visiems aiškiai, taigi pranešėjas iš pat pradžių aiškiai labai pasakė, kad parlamentas niekada nenorėjo veiklos lėšų rezervo ir bet kuriuo atveju auditorumai gana pagrįstus argumentus išdėstė. O dabar valstybėms rėms tenka uh, išimti pinigus e, iš e, programų struktūrinėms reformams, e, kad ir kokio pobūdžio jos būtų. Per visą tą laiką vyko daug įvairių pokalbių ir atrodo yra tik viena valstybė narė, kuri galėtų būti suinteresuota tokiu bandomųjų projektu. Tai Portugalija ir dabar su nuostaba sužinojau apie tas viešas konsultacijas tarp valstybių narių ir komisijos, apie tai, kad tos struktūrinės reformos būtų vykdomos kaip bandomieji projektai pradžiai. Nežinau, mes tik kalbame apie 2019-2022 metus, nes po to laiko tarpis apskritai pasibaigs. Taigi Gal komisijos pasiūlymą reikėtų tiesiog atšaukti, niekam tai nepadarytų jokios žalos. Galima pateikti daug pavyzdžių. Galbūt, jeigu būtų naudinga turėti tokį bandomąjį projektą, tuomet komisija ir turėtų surenkti tokį bandomąjį projektą kartu su Portugalija, jeigu jau apie tai kalbame, ar iš tikrųjų reikia keisti BNR, statyti parlamentai tokią padėtį. Nes tuo metu kai kurios valstybės narys galiausiai sakys, kad joms nebereikia visai tų pinigų sanglaudos politikai. Dabar e, norime teikti naują e, pasiūlymą. Dabar yra naujas pasiūlymas dėl naujosios e, sanglaudos politikos po 2020 metų. Ir aš visiškai Pritariu, kad reikia įvertinti viską, nes ateityje struktūrinės reformos bus sanglaudos politikos dalis. Ir galbūt sanglaudos politika bus iš dalies su, su šiais dalykais susijusi. Tikiuosi, kad neatsidursime padėtyje, kurioje negalėsime aptarti tinkamai savo pozicijos ir turėsime dėrėtis dėl dalykų, retroaktyvę tvarką. Taigi šiuo požiūriu galiu pasakyti, kad e, tikrai galėčiau džiugsmingai padėti, jeigu Portugalija norėtų surenkti tokį bandomąjį projektą, bet e, dėl to neverta keisti bendrųjų taisyklių. Tad e, manau, kad galima komisijai būtų atsimti šį pasiūlymą ir geriau simti geresnių reglamentavimų. Ačiū. Okay. It was the position of one of co-rapporteurs in Regi. Mr. Van Nistelrooy. Ponas Van Nistelrooy, prašom. Ačiū labai. Nežinau, kaip man čia užbaigti viską, kaip um, Šių pranešimų rinkėjai daug dirbome, vyko daug diskusijų su komisija, kas bus ta naujoji priemonė, kaip jinai veiks po 2030 metų, ar tai bus visiškai nauja priemonė, ar, tai, ar ji bus susijęta su sanglaudos politika. Gavome atsakymą, kad tai bus atskiras biudžetas ir nebereikės nieko išimti iš struktūrinių fondų įvyko įsami diskusija apie tai, ar veiklos lėšų rezervą galima naudoti lankščiai, kaip ketino pasiūlyti komisija. Plenarinėje sesijoje vasario mėnesį mes apie tai kalbėjome, buvo labai aiškių klausimų iš regi komiteto pateikta per tą plenarinį posėdį. Ir Taip pat atsižvelgiant e, į tai, e, ką, ką tik labai aiškiai išdėstė ponia Westfall, valstybės e, narės gali pasvarsinti savo išlaidas ir tuomet galima anksčiau panaudoti veiklos lėšų rezervą. Taip, galbūt būtent dėl to ir buvo teikiami šie klausimai ir gavome labai aiškių atsakymų. Komisija nenori nieko keisti dabar galiojančiame teisės akte. Kodėl? Pirmiausia, todėl, kad valstybėse narėse visi e, rodikliai turi būti įgyvendinti, tarpiniai tikslai turi būti pasiekti, taip toliau. Turi būti praktiškai taikytinos teisės nuostatos, čia viskas tvarkoj. Bet to pasakyta, kad orientuojamas į 2019 metų pabaigą. Kad pinigai būtų skiriami 2020 ir iki 2022 metų. Dėl to sistema taptų sudėtingesnė, padidėtų valstybėms narėms e, susidaranti našta, regionų našta, neduodant apčiuopiamos naudos. Na štai, komisija labai aiškiai tai pasako, kad nori laikytis teisinio pagrindo. Mes iš tos pačios komisijos, nes komisija ta pati dėl e, veiklos rezultatų ir Taip esame įstrigę tarp dviejų pasiūlymų. Jau Nebeturiu likusio kalbėjimo laiko, tik pridursiu, kad reikia lankstumo iš abiejų pusių, jeigu norime ką nors iš tikrųjų nuveikti. Turime išbandyti tą veiksmų laisvę, kurią turime. Jeigu uh, nebus daugiau lankstumo, neskrisime. Tokia išvada ir padarytina dabar. Būtent uh, tą ir sakė ponia Kreil. Uh, Pone Markarti visai ką kitą sakė, labai aiškiai pristatė, nuo ko buvo viskas e, pradėta, nuo e, parlamentinių diskusijų, iniciatyvos, e, pranešėjas tarė taip struktūrinių reformų paramai. Pone Tomaš čia atrodo su savo pasiūlymu į plenarinį posėdėjais, kad gautų vėl visapusišką finansinę paramą. Na ir dabar, jeigu visi įdėmiai klausėme šiandien to, kas buvo pristatyta, ponas Fanbresko šiandien anksti čia pasirodė 9 valandą ir e, tai buvo tikrai laiminga diena, jis pristatė daug naujų dalykų ir e, veiklos lėšų rezervą jis e, pristatė kaip priemonių, kurią reikėtų palaidoti. Tegul tai bus ramios laidotuvės be triukšmo. Parlamentas tikrai jau nėra entuziastingai nusiteikęs, kaip ir taryba. Ką dabar daryti? Jau visi pristatė savo argumentus. Galbūt galėtume ir visas skaidrės gauti, nes aš turiu tik dvi. O visa kita pagrindinė informacija buvo kitose skaidrėse. Tad e, tikiuosi, kad galėsime jas gauti. Galėtume galbūt e, apie tai dar kalbėtis e, Liepos mėnesį imko vienas balsavimas galėtų įvykti ir tiek, ir viskas e, tam pasiūlymui būtų galas, bet jau parlamente. Gal bus pasirinktas kitas kelias, galbūt būtų, su, būtų vadovaujamasi jūsų argumentais, gal kitos šalis pritars e, tokiems struktūriniams pokyčiams. Uh, Bet mums e, tas e, veiklos lėšų rezervas nelabai. Tai e, vienas žingsnis per toli. Konkrečiam šalims skirtos rekomendacijos susijusios su miestais, regionais, viskas aišku. Tad, tas pasiūlymas aišku nėra beprotiškas, bet vis dėlto jis nėra adekvatus. Atsižvelgiant į tuos pasiūlymus, kuriems jau esame pritarę. Taigi Kolegos, mano nuomonė tokia. Tikimės, kad komisija artimiausių metų atsims tą pasiūlymą. Jeigu ne, mes pranešėjai parengsime atitinkamą pranešimą. Ačiū. Uh, Ačiū. Pirmiausia, dėl prezentacijų. Jos visos bus išplatintos visiems Regi komiteto nariams. Kaip visada, pasibaigus Regi komiteto posėdžiui, visos prezentacijos, kurias matėte ir iš ryto, ir dabar po pietų, jūs jas gausite. Be to, ryte nepatiko jums piragas kuris buvo paminėtas. Man dabar nepatinka jūsų žodžiai apie laidotuvės. Na, gal nekalbėkim šitaip. Atsiprašau, atsiprašau, aš nevalgiau jokio torto, jokio pirago. Taip, taip. Aš irgi nevalgiau, bet e, ir laidotuvių taip pat nenoriu. Dabar e, žodis koordinatoriams, ponė Tomašič. Ačiū pirminkė. pakomentuosiu tik tai e, pateiktą pristatymą. Nors e, kolegos nepatenkinti šią priemonę, aš vis dėlto norėčiau pritarti šiam pasiūlymui. Aš manau, kad ši priemonė galėtų būti naudojama kaip veiksminga paskata daugeliu valstybių narių, kuriuoms reikia struktūrinių reformų. Pavyzdžiui, sveikatos priežiūros, ypač ligoninių E, viešojo sektoriaus e, sritise. Tai yra vos keli pavyzdžiai, e, kur, kur reikia svarbių reformų valstybėse narėse. Deja, kol kas kai kurios valstybės narės neturėjo pakankamai žinių arba tinkamos pagalbos iš komisijos, kad galėtų tas reikiamas reformas įgyvendinti. Taigi, manau, kad vykstant tokiam iš ankstiniam dialogui tarp valstybių narių ir komisijai, komisijos e, būtų galima apsispręsti, kaip būtų galima pradėti tokią reformą. Be to, e, žinoma, norėčiau paminėti, kad tai turėtų atitikti, turėtų dėrėti sanglaudos politiką. Ačiū. Ponas Van Miltenburg, ačiū. Aš manau, kad šis pasiūlymas gana teigiamas. Manau, kad pačiai minčiai tikrai galima pritarti. E, reikia stipresnių ryšio tarp struktūrinių reformų ir sanglaudos politikos. E, reikia kurti tinkamą investavimo klimatą, e, sąlygas sudaryti ir taip toliau. Mums tai svarbiausia, žinoma. Bet tada kyla labai daug įgyvendinimo klausimų. Ir aš manau, kad apskritai čia jau įmama mažiau klausytis, e, kai kyla tiek daug klausimų. Aš turiu krūvą klausimų ir komisijai, ir e, auditorumams. E, vienas klausimas, kurį jau kėliau anksčiau, kaip galime apibrėžti tą sumą, pagal kokius kriterijus galime ją nustatyti. Tai yra vienkartinė išmoka, bet kaip ją nustatyti? Taip pat buvo dar vienas klausimas iškeltas paskutinėje prezentacijos dalyje auditorumų. Jis susijęs su vertinimu ir sėkmingų struktūrinių reformų gyvendinimu. Kaip tai pamatuoti, kaip vykdyti stebėseną, kaip nuspręsti, kad kažkas pavyko. Taip pat turi būti kriterijai numatyti Ir kyla dar vienas klausimas auditorumams dėl atskaitingumo. Aš vis dar nesuprantu, kaip visa tai bus gyventinama praktiškai, nors dėl visos pačios idėjos, dėl būsimų reformų esu nusiteikęs teigiamai. Manau, kad e, gera pradėti eksperimentuoti šioje srityje, bet jau dabar reikia pradėti atsakyti į tuos klausimus. Negalime pritarti pasiūlymui E, dėl kurio po poros metų galbūt susidursime su problemomis auditorumuose, kurie sakys, taip, mechanizmas yra, bet e, jis kelia daug klausimų, į kuriuos reikia atsakyti, ypač kalbant apie atskaitingumą. Taigi, manau, kad ir mes, e, išrinktieji nariai, turime būti atskaitingi savo rinkėjams, ypač kai kalbama apie tinkamą mokesčių mokėtojų pinigų panaudojimą. Taigi aš nesu visiškai neigiamai nusteikęs, bet man sunku suprasti, kaip tai bus gyventinama praktiškai ir ypač kaip bus nustatomos sumos, kaip e, visa tai vyks praktiškai, kokie bus kriterijai. Manau, kad reikia daugiau informacijos ir tik tada galėsime galbūt Aldė frakcijoje toliau diskutuoti ir formuoti oficialią poziciją dėl šio pasiūlymo. Ačiū. Dėkuoju. Na, ar suprantate, kad teisinis pagrindas šiame, šio pasiūlymo komisijos narys Dombrovskis um, tai minėjo, dabar kas kita pristatoma. E, tai jau kitam komitetui priskirta atsakomybė, viskas pasikeitė. Mes e, galime labai gilintis į e, šios priemonės įgyvendinimą, e, bet na, ir galbūt tiesiog pateikti savo nuomonę tam kitam ekon komitetui, kuriam dabar patikėtas šis klausimas tiesiog noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad viskas pasikeitė, ar jūs tai suprantate. Žinoma, suprantu, Bet e, galutinė naudotoja gali būti valstybė narė, kuri nori įgyvendinti struktūrinės reformas. Ir jai neįdomi ta vidinė virtuvė. Ir e, jai net neįdomu, koks tuo pasiūlymo teisinis pagrindas. Ji nori, kad turėtų galimybę tai padaryti, o mes savo ruoštų Europos parlamente turime palengvinti tą procesą. Taigi esminis klausimas čia yra toks. Jeigu pritarsime iš dalies tam, kad veiklos lėšų rezervas galėtų būti panaudojamas struktūrinėms reformoms, reikia nuspręsti, kiek pinigų kokiams reformoms, kokie kriterijai. Mes negalime kart blanš suteikti e, e, Europos komisijai Svarbu, e, kad parlamentas stebėtų, kas vyksta su mokesčių mokėtųjų pinigais. Aš noriu, kad iš juos klausimus būtų atsakyta ne dėl teisinio pagrindo, ne dėl kažkokių kitų tokių procedūrinių dalykų. Reikia galiausiai atsakyti valstybėms narėms, e, kurios nori įgyvendinti struktūrinės reformas. Tai yra svarbiausia. Gerai, gerai. Ačiū. Pone Mišel, prašom. Also ich muss, muss ganz ehrlich sagen, ich bin genauso verwirrt wie Sie. Tiesą sakant, ehm, aš tokia pat susipainius kaip ir Jūs. Ehm, pirmiausia, dėl kitų dalykų vis dėlto. Kaip sakė ponia Kril, negalime pritarti reformų poreikiui, jeigu jo nėra. Jeigu valstybė narė mato, kad yra reformų poreikis, Taip, bet jeigu tokio poreikio nėra, kažkas negerai su šiuo pasiūlymu. Kiek dabar reikia tikrinti, kokia yra tikrovė? Taryba, regionų komitetas tam prieštarauja, juk paprastai būtent regionų komitetų rūpi sanglaudos klausimai. E, kiti taip pat atmeta šį pasiūlymą. Man netrodo, kad visi taip e, kaprizingai tiesiog nusprendė ir nieko nepatikrino. Ne, ne be priežasties visi prieštarauja. Pagalvokime apie tuos milijardus, kuriuos norima išimti iš sanglaudos politikos. Tokiam e, pusiau iškeptam pasiūlymui. Mm, na, aš tikrai esu susipainiojus. Ačiū. Pone Vana, Vana, ačiū. Aš labai trumpai, aš galiu pritarti tam, ką sakė uh, kiti kolegos. Uh, aš tikrai nepritariu iš esmės šiam komisijos pasiūlymu dėl uh, veiklos lėšų rezervo ir dėl pasiūlymo vėlgi pabandyti per, pervesti pinigus iš sankultos politikos į naująją priemonę. Ne todėl, kad mūsų nuomonė veiklos lėšų e, rezervas. Uh, yra mūsų nuomonė netinkamas arba ne dėl to, kad prieštarautume struktūrinėms reformoms. Kodėl nenorime šio pasiūlymo? Ir tai jau buvo paminėta anksčiau kalbėjusių kolegų. Yra tai, kad tiesiog nereikia to pasiūlymo, nėra poreikio. Yra DFP, kuri buvo pristatyta gegužės antrąją dieną, yra naujoji biudžeto eilutė įvairioms naujoms priemonėms. Uh, E, yra numatytos tinkamos e, priemonės, e, tinkamas biudžetas joms yra numatytas, tai daug pinigų, kaip minėjote, taip. Bet man atrodo, kad tai būtų nesažininka ir regionų atžvilgių. Regionai taip pat būtų nusivylę, nes jie tiki, kad turi pasiekti tikslus, kaip numatyta. Manome taip pat, kad komisija turėtų atsimti šį pasiūlymą. Ačiū. Dėkuoju dabar, ponia Dmato. Dėkuoju, pane pirmininkė. Jeigu teisingai e, supratau, mes ir vėl kalbame apie bendrų nuostatų pakeitimą ir e, čia e, kyla pavojus, kad ta kryptis, kurią gali imti judėti sanglos politika, gali pasitvirtinti nes e, didžiai mūsų komiteto narių daliai kyla tokių nugastavimų. E, veiklos rezultatų rezervo panaudojimas struktūrinėms reformams, čia kalba sukasi apie pustrečio milijardo e, eurų, 7 procentų struktūrinių fondų, tai yra būtent šio reglamento naujovė o paskui šis e, iš, iš pilotinės stadijos tos nuostatos pavirstų tikrą e, priemonę ir tai reikštų, kad e, tam būtų skirta atskira ES biudžeto eilutė. Dažnai palaikau Europos regionų komiteto nuomonės, todėl kad uh, Sutinku su regionų komitetu, kad čia yra einama centralizavimo e, link ir kad e, pereinama nuo vietinės valdysenos regioninių lygmenių prie nacionalinės valdysenos makroekonominių lygmenių. Ir e, tuo būdu yra e, pažeidžiamas e, atstovavimo bei e, subsidiarumo principas bei įvairių lygių valdysenos principas. Čia yra keičiamas reglamentas. Komisija taip pat pabrėžia, jog tai bus laisvanoriškas laisvanoriškumo principas bus taikomas, bet e, šis e, procesas taip pat vyks ir Europos e, semestro kontekste. Tai reiškia, kad čia bus einama ekonominių, ekonominių politikų koordinavimo link ES mastu. Aš manau, kad aišku, mes uh, Pritarėme daugeliu tikslų, kovos su korupcija, organizuotų nusikalstamumu, taip pat sutinkame su tikslais, kurie fiksuojami visuomenės veikatos rytyje. Mes e, kitą vertus manome, kad ta reforma gali pasireikšti darbo vietų mažesnių užtikrintumu ir todėl mes tam priešinamės. Ir nesuprantame, kodėl tai turi būti daroma ir finansuojama sangdos politikos sąskaita. Mes manome, kad tuo būdu tai yra antausis sanglaudos politikai ir tai prieštarauja tikslams, kurie įtvirtinti sutartyse ir kurie yra susiję su e, sanglauda. Kaip sakiau, subsidiarumo principas ir e, įvairialypės valdysenos, įvairių lygių valdysenos principas taip pat pažeidžiamas. Ir šitie dalykai neturi vykti Europos e, semestro srityje. Matome čia taip pat ir kitą pavojų. Valstybės narės vis, tos valstybės narės, kurios e, kuriam sunkiau sekasi panaudoti struktūrinius e, fondus, gali e, spręsti tas problemas sanglaudos politikos sąskaita. Taip pat e, minim, minimalios pajamos, o tai yra labai svarbus klausimas dabartiniai Italijos e, vyriausybei, tad e, šie dalykai taip pat gali nukentėti dėl pastarosios reformos. Aš e, manau, kad e, čia e, aptariama priemonė iš tikrųjų yra problematiška. Komisija um, naudoja visas įmanomas priemonės Pane Maletič. Pone Maletič, dėkoju. Aš manau, kad mes visi turėtume pagal dabartinį bendrųjų nuostatų reglamentą numatyti sąsajas ir su mūsų struktūriniais fondais. Ir kadangi valstybės narės turi prioritetus savo veiklos programuose, e, tai jos jau turi veiksmų ir projektų, kurie yra skirti e, struktūrinėms reformoms. Ir aš manau, kad e, tuo pačiu būdu mes turėtume traktuoti visus prioritetus. Taigi, tuos, kurie yra skirti struktūrinėms reformoms, yra uh, E, turime traktuoti taip pat kaip ir inovacijų projektus, mokslinių tyrimų, smulkaus studinio verslo, transporto, energetikos projektus ir taip toliau. Dėl to, kad e, nacionalinis veiklos re, e, lėšų rezervas yra, yra skiriamas už gerus rezultatus. Todėl aš nesuprantu, kodėl mes e, įvedame šitą naujovę tik tais struktūrinėms reformoms. Jeigu viena valstybė narė labai gerai atliek pasiekia rezultatus, tai reiškia, kad jie turi E, gauti apdovanojimą mm, už struktūrinėms reformoms. Jeigu ta pati valstybė narė labai gerai pasirodo energetinio efektyvumo ar transporto srityse pagal savo veiklos programą ir prioritetus, tai mes e, tą e, šalį turėtume apdovanoti, papildomai skirti lėšų ir šioms programoms. Tačiau jeigu mes manome, kad nacionalinėme veiklos lėšų rezerve trūksta kažko ir turėtume būti lankstesni ir turėtume paspartinti jo panaudojimą, tai mes tai turėtume daryti visiems prioritetams, o ne tik struktūrinėms reformoms. Todėl aš manau, kad šitas pasiūlymas nėra geras. Mes turime užtikrinti vienodas galimybės visiems. Ačiū. Labai ačiū. Ar dar norite pasakyti? Norėčiau du dalykus pasiaiškinti. Visų pirma, laikas. Kaip žinote, regionų komitetas per plenarinę sesiją vasario mėnesį patvirtino regionų komiteto poziciją. Taigi laikas ir naujojo pasiūlymo dėl naujos DFP persidengimo, tai e, susijęs su tuo, kad e, ne komisija turi nuspręsti, koks komitetas už ką bus atsakingas. Mes e, turime priimti sprendimą dėl biudžeto ir mes girdėjome, koks yra regionų komiteto sprendimas. Šiandieną mes turime Birželio 20 ir Antra, ką turiu pasakyti, dar kartą turiu pabrėžti, kad šitas komitetas e, vertina ir palaiko struktūrinės reformos paramos programą. Ir mes tikrai matome, kad ji reikalinga. Ir mes matome rezultatus, mes esame, mums tikrai padarė e, įtaką padarytos suteiktos paslaugos, tačiau dabar sprendžiame nacionalinio veiklos lėšų rezervo klausimą. Ir turbūt pirmadienį mes balsuosime dėl šiame komitete parengto pranešimo dėl minėtosios programos ir mūsų požiūris yra teigiamas. Taigi, kalbant apie konkretų klausimą, probleminį klausimą, tai problemiškas yra būtent nacionalinio veiklos rezervo, lėšų rezervo klausimas. Ir tokie yra regio, regio komiteto komentarai. Dabar suteiksiu žodį kalbėtojams, jeigu norėtumėte sureaguoti. Ponas Fandresku. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, turbūt nenustepsite išgirdę, kad aš Aš atsisakysiu pasiūlymo atsiimti komisijos pasiūlymą, mes norime jį palikti. Turbūt nenustebote. Antra, noriu prisiminti vieną dalyką. Tai yra e, variantas, kuris daugiau lankstumo suteikia valstybėms narėms, niekas neprivalo jo naudoti. Ir aš manau, kad e, turbūt esate už didesnį lankstumą. Ir tiesa, kad e, turbūt dabar ta valstybė narė, su kuria mes daugiausiai esame pasistumėję į priekį, yra Portugalija. Tačiau galbūt kitais metais būsite tokioje situacijoje, kai e, daugelį valstybių narių, daugelis programų bus nepakankamai pasiekusios rezultatų ir valstybėms narėms bus labai sunku paskirti e, visą e, veiklos lėšų rezervą ir tada valstybės narės galės pasakyti, kad gerai, kad galbūt tos programos gal ir nepakankamai gerai generavo rezultatų, kaip mums norėtųsi, tada mes tam tikslui panaudosime mūsų veiklos lėšų rezervo, rezervą. Ir E, trumpai tariant, galbūt e, e, po kelių mėnesių tas susidomėjimas bus daug didesnis nei dabar šiuo pasiūlymu. Toliau, ponė Vanisloroj minėjo tokį dalyką, kad taip, tiesa, mes atsisakėme savo pasiūlyme veiklos lėšų rezervo po 2020-ųjų, tačiau taip pat šį rytą labai pabrėžiau, kad mes Pas mus bus e, vidutinės trukmės peržiūra 2025 metais ir mes esame atidėjame, atidėję e, du skirtingus metinius asignavimus. Ir e, tai yra du kart po 14 procentų, iš viso 28 procentai. Ir jie bus užprogramuoti remiantis naujų, naujais atsirandančiais poreikiais. Aš minėjau finansinę krizę, nes mes nežinome, kas per tokį ilgą laikotarpį gali nutikti. Antras kriterijus, kuris paminėtas reglamento projekte, yra, kad mes e, pasižiūrėsime, kokie yra programų rezultatoj, nes e, rezultatų struktūra ir rodikliai, kurie, kuriuos anksčiau minėjo e, teismai, taip ir liks. Tad mes turime pasižiūrėti, E, tai yra valstybės narės ir regionai turės galimybę pakeisti finansavimą ir e, tada, kai bus e, nustatomi metiniai signavimai. Taigi šiuo atveju tai bus netoks veiklos lėšų rezervas, kaip mes jį suprantame dabar, bet jis bus skirtas tam, kad galėtumėte pasiekti geresnių rezultatų. Pone Van Istenburg, taip mes išmokėsime fiksuotas sumas. O kaip mes nustatysime tas sumas? Atvirai sakant, sunku tai padaryti dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, mes turime suvokti tai, kad e, šis rezervas Lenkijoje yra daug didesnis negu Luksemburge. Kodėl? Todėl, kad Lenkijoje signavimai yra 80 e, milijonų eurų, o e, Luksemburge yra mažiau nei 100 tūkstančių. Ir E, taip yra, pamin, taip, tai yra sprendžiama po 2020 metų. Tačiau ką aš to noriu pasakyti, kad ne visada gali tą patį apdovanojimą e, skirti, nes e, galbūt tiesiog šalise skiriasi jų turimas veiklos lėšų rezervas, jo dydis. Antra, yra labai sunku įvertinti skirtingų reformų vertę. Turbūt nieks negali to padaryti, turbūt netgi negali įvertinti reformos kaštų, nes E, gali būti socialinių e, priežasčių ir e, susijusių su esamais rezultatais. Tad reformų įtaką labai sunku įvertinti. Na, ką reiktų daryti? Valstybė narė turi patikti pasiūlymą. Tai yra štai, ką mes turime reformuoti ir e, štai, ko mums mūsų galva reikia, kad tai įgyvendintume. Ir e, kaip jau anksčiau minėjau, vyktų dialogas tarp valstybių narių ir komisijos ir mes netgi pasiūlėme, kad turėtų būti e, kolegų peržiūros mechanizmas įdėktas, kad vyktų skaidresnė vieša diskusija su kitomis valstybėmis narėmis. Ir tai gali apimti apimti ir parlamentą. Ir tada vyktų diskusija dėl to, kokia yra reforma ir e, kokios sumos turėtų būti e, skiriamos toms reformoms. Taigi dar kartą, tai nedėlu, Ir tai nėra taip sofistikuota, kaip turėtų būti, tačiau E, tai yra bandomasis projektas, toks yra to tikslas e, pasimokyti iš e, laikotarpio po 2020 metų. Ir turbūt mano kolega norės pasakyti porą žodžių apie šios klausimus. Prašom, ponė. Kelis klausimus norėčiau paliesti. Kas sakė Erikas, tai tiesa, kad tik tai E, viena valstybė narė e, dabar naudoja bandomąjį projektą, tai yra Portugalija. Ir e, kelios valstybės narės išreiškė norą vykdyti bandomąjį projektą. Jos klausė, o kadagi galėsime jį pradėti, kaip greitai. Tai yra svarbu, nes mes iš struktūrinės reformos paramos programos sužinojame, kad valstybės narės dalyvavo pasirengimo etape šiai programai ir jos tada greičiau įsiliejo į visą procesą, kai programa buvo aktyvuota. Taigi valstybės narės jau mato, kad galėjo, galėtų pradėti galvoti apie struktūrinės reformas, kurias norėtų pasiūlyti ateityje. Nesakau, kad tai yra tik tai vienai šaliai skirtas variantas. Kitas klausimas kuris visada susijęs su sanglauda ir Europos semestru yra štai kas. Mes turbūt per finansinę krizę visi supratome, kad kai smogia krizė, ji gali įtakoti visą ekonomiką, ne tik finansinį sektorių. Tad sanglauda taip pat gali įtakoti krizę. Todėl, e, e, jeigu jūs struktūrinių reformų nevykdysite, tai ateityje kartosis. Tad reiktų nubrėžti ribą tarp sanglaudos ir struktūrinių e, reformų. E, aš, e, tai yra nu, nubrėžti paralelinę liniją. Manau, kad tai yra tas pats dalykas. Turime to nepamiršti. Ir taip pat galiausiai, kaip Erikas sakė, kokią sumą reikia išmokėti. Tai yra keblus klausimas. Mes jokių reformų Mm, negalime įvardinti skaičiais, nes e, finansinio indėlio dydis negali būti paremtas e, kaštais, kaina. Kai kuriuose valstybėse narėse reikia padaryti reformą, kuri daug nekainuoja, tačiau tiesiog nėra tam paskatų, tad turime dirbti su e, paskatomis o ne pačios reformos koncepciją. Kaip jau sakiau, negalime pasakyti, kad ta pati reforma kainuos tiek pat kiekvienai valstybei nariai, nes taip nėra. Kai kurioms valstybėms narėms tai yra labai svarbus faktas jų ekonomikoms. Kalbant apie tai, kaip skir, paskirstyti lėšas, taip, mes įve, naudosime mm, ekspertų įvertinimą, kad galėtume spręsti apie reformas, ar mes turime įvertinti, ar tikrai ta reforma bus sėkminga ir padarys, ką turi padaryti ir e, ko, kokio poveikio iš tų reformų tikinamasi. Mes turime labai daug padaryti, kad pasiektume šitą poziciją, todėl mes laukiame bandomųjų projektų, kad įsitikintume, kaip tai veiks realybėje prieš įgyvendinant pačią reformos paramos programą. Toliau, vertinimo kriterijai. Jie išdėstyti e, reformų paramos programos pasiūlyme. Mes naudosime tuos pačius vertinimo kriterijus įvertinant e, įsipareigojimą įvykdyti reformą, kurią vykdomas bandomasis projektas. Ir turime vertinti, ko, ko, ar tai rimta įtaka turės visai ekonomikai, ar dalį ekonomikos ir ar tai turės ilgalaikį poveikį, ar daug ką pakeis ateityje ir ar pagerins ekonominį ekonomikos atsparumą. Taigi į visus šituos dalykus reikės atsižvelgti, atliekant pasiūlymo įvertinimą. Taigi, ar mes kalbame apie atskirą valstybę narę, E, ar, ir, ar apie tai, kiek reformų įgyvendina. Na, gali būti, kad e, kelios reformos gali vykti vienu metu. Todėl mes dirbame šitą programą ir todėl mums būtų labai svarbu e, galėti gauti informaciją iš bandomųjų projektų valstybėse narėse, nes būtent tai padarę mes galime pamatyti, ką galime patobulinti ateityje. Ačiū. Ar kas nors dar norėtų pasisakyti? Yes. Portugalija buvo paminėta bent keletą kartų. Dėkuoju. Ši e, pilotinė programa yra susijusi ir su Portugalijos e, deficito problema. Tai yra struktūrinė problema. Tačiau man iškyla tokių pat abejonių kaip ir kolegoms. Tai yra, turiu teorinių, ideologinių um, abejonių. Jeigu tas fondas um, būtų įtvirtintas, ar jisai padėtų toms struktūrinėms reformams. Kažin, aišku, viskas priklauso nuo valstybių kai kurios e, e, tas fondas, be jokios abejonės, turi, jo tikslas yra padėti struktūrinėms e, reformams. Tačiau viskas priklauso nuo valstybių. Portugalijos atveju tai yra labai svarbus aspektas. Aš manau, kad mes turim giliau diskutuoti šituo klausimu. Um Vienas iš tos valstybės, kurios labiausiai nukentėjo nuo krizės, turi gebėti dabar įgyvendinti struktūrinės reformas. Mes puikiai suprantame, kokiu sunkumu vienok iškyla Ir aišku, yra labai glaudus ryšys e, šių dalykų su sanglaudos politika. Dėkoju, ponas Van Miltenberg. Vieną trumpą klausimą turiu Europos audito rūmų atstovams. E, noriu, kad jie atsakytų į mano klausimą. Europos, kaip yra su Europos e, komisijos atskaitomybė, turint uh, omenyje, kad jeigu šis e, pasiūlymas atsidurs ant stalo ir jeigu jisai bus e, priimtas, tai e, reikėtų, kad po kelių metų vėl nepasipiltų kritinės ataskaitos apie šitų dalykų konkretų įgyvendinimą. Ko, ką Jūs apie tai manat? Jūs galite atsakyti, jeigu norite, o jeigu mm, pavelėt atsakyti raštu, tai galite atsiųsti raštu savo atsakymus. Man atrodo, kad tai ir būtų galbūt geriausias variantas. Galbūt tik keletas trumpų komentarų e, dabar. Aišku, reikia visų pirma e, pažiūrėti, kaip viskas. E, vyks konkrečiai, tačiau labai daugas priklauso nuo to, kaip yra apibrėžiami tikslai Ir aišku, viskas priklauso nuo vertinimo. Jeigu komisija nepritarė tai pradiniai reformai ir klausimas kyla, kaip, kaip, kaip elgsis audito rūmai, ar jie tikrins tas, tas, tas pirminės reformas ir jų įgyvendinimą. Mes e, nusiusime jums tuomet e, laišką su savo klausimais ir jūs galėsite atsakyti raštu. Dabar ponas Piridon. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš nebuvau numatęs pasisakyti, tačiau manau, kad e, turime pabrėžti čia keletą techninių aspektų. Aišku, niekas nesako, kad nereikia reformų, struktūrinių reformų, jos yra būtinos. Tačiau įvairiose regionuose, pavyzdžiui, mano valstybės e, regionuose tos e, reformas dažnai priklauso nuo įvairių vyriausybių politinės valios labiau negu nuo finansavimo. Mes e, matome, kad įvairiose regionuose sumažės sanglaudos fondo finansavimas ir Ne aš tai teigiu, mes žinome šitos dalykus iš pono Junkerio pasisakymo. Ir tose regionuose, kurie nukentėjo nuo krizės, šitie dalykai kelia didelę grėsmę. Aš manau, kad ES šiuo metu turi labai stiprų svertą. Tai yra sanglaudos politika ar politinė sanglauda. Uh, Ir e, kalbant apie būsimą DFP, jai poveikį jau neišvengiamai darys breksitas. Ir aišku, numatoma daugiau e, lėšų skirti inovacijoms ir moksliniams tyrimams, tai yra geras dalykas. Tačiau e, Tačiau yra mažinamas sanglaudos politikos e, finansavimas, tai daromas sanglaudos politikos sąskaita, o tai yra labai pavojinga. Aš esu pranešėjas e, transporto e, klausimais ir tai susiję su ES sanglauda ir aš aiškiai suprantu, kad mes negalime sukurti bendros gerai veikiančios transporto sistemos, jeigu Vengrijoje, pavyzdžiui, e, sunkvežimio vairuotojas gauna 11 kartų mažesnį atlyginimą negu Belgijos vairuotojas. Dėkuoju. Mes e, nepradėsim diskusijos iš naujo dėl sąnaudos politikos. Dabar mes e, e turime konkretų, konkrečią aptariamą temą, bet mūsų diskusija jau baigėsi. E, ir mes e, aptarsime tos įvairius galimus variantus su teisės tarnyba ir su e, parlamento kolegomis. Dėkoju visiems. Tai buvo paskutinis mūsų darbo atvarkės punktas. Aš tik tai norėčiau dabar suteikti žodį vertėjams keletoj minučių, kad jie e, pakartotų savo pranešimą ir paskui jau oficialiai baigsim posėdį. Tad prašom. Vertėjai apgailestauja, bet turi jūs informuoti, kad jau trečią savaitę vyksta darbo ginčiai su EP vadovybė dėl vertėjams vienašališkai primestų darbo sąlygų. Nepaisant daugybės nuolaidų, e, nuolaidų iš mūsų pusės, vadovybė nebandė su mumis susisiekti ir išspręsti konfliktą. Kelių kabinų vertėjai buvo rekvizuoti šiam posėdžiui ir todėl yra priversti dirbti, norėdami, e, tai yra labai didelis mūsų teisų apribojimas ir todėl dabar mes e, nutraukėme savo paslaugų teikimą lygiai kaip numatyta darbo tvarkė Turkija. 6.30. Thank you. This was the message uh, from the interpreters. Uh, thank tai buvo vertėjų pranešimas. Dėkojame. Labai aišku, kad mes palaikome vertėjus. Tad posėdį baigiame. Dabar koordinatorių mitingą, koordinatorių posėdis. O kitas mūsų komiteto posėdis yra e, nepaprastasis posėdis 25 dieną. Jūs gausite specialų pranešimą apie tai.